Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, pradėkime mūsų posėdį. Transporto reikalų turizmo komitetas yra susirinkęs. Aš kalbėjau apie transporto ir turizmo komitetą, abu aspektus paminėjau mūsų veiklos. Tad manau, kad pamaloninau kolegas vertėjus dirbančius vokiečių kabinoj. Tai štai toks yra tikras mūsų pavadinimas komiteto. Dabar klausiu, ar niekas neprieštarauja darbo tvarkės projektui, regisi ne, kaip dėl protokolų posėdžių. Regis taip pat prieštaravimų nėra ir jį galėsime patvirtinti. Ir štai dabar pereiname prie Europos strateginių investicijų fondo. Sulaukėme pakeitimų biudžetui, ponė Ejala Sender ir ponas Rykė yra pranešėjai, tad jiems pirmiausia ir suteiksiu žodį pasisakyti. Nežinau, ką jis iš jūsų nori kalbėti pirmas. Merci. Euh. Ponas Rykė. Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite padėkoti Inesai, kuri mano bendra pranešėja buvo, mes kartu puikiai padirbėjom. Ačiū taip pat šešėliniams pranešėjams, nes, kaip žinia, turėjome labai nedaug laiko šiam pranešimui parengti. Pastarasias dvi savaitės mes atostogavome. Ir buvo tikrai labai sunku buvo pasiekti visus kolegas. Tačiau darbo posėdis labai vaisingas su šešiniais pranešėjais spėjo įvykti. Ir ačiū jiems, kad dalyvavo aktyviai, kad atvyko apskritai tą posėdį. Ir ačiū, kad palaikė ryšį su mumis, nepaisant to, kad buvo Velykų atostogos. Mums pavyko pasiekti gana plataus sutarimo, 15 kompromisų buvo sudaryta. Juos remia pakankamai nemažai frakcijų. Mūsų pranešimas turėtų būti padalintas į dvi dalis, jeigu taip galima sakyti, nes pagal 54 taisyklę mūsų komitetas yra kompetentingas iš esmės dėl 19, 5, 2a straipsnio. Dėl šių straipsnių būtent TRAN komiteto nuomonė yra esminė. Ir būtent dėl to sutarėm daugmaž vieningai. 19 straipsnio atveju kalbėjome dėl, diskutavome dėl išbraukimo e, tam tikrų nuostatų 5.2a straipsnis. Irgi yra tas, dėl kurio yra pasiekta konsensuso. Mūsų pagrindinė mintis buvo ta, kad nereikia leistis į labai detalius aiškinimus, nes tai nebūtų E, tinkamiausias sprendimas. Mes visi kartu dirbome prieš tai, pakankamai intensyviai dviejus metus ir žinom, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir kaip tą daryti. Svarbu atsižvelgti buvo į gairias ir į e, Europos tinklų sunkimo priemonės mechanizmą. E, taigi mes apėmėme savo formuluotę e, visų nuomonės Dėl to pavyko pasiekti kompromisų ir aš manau, kad dabar vieningai yra palaikoma ši nuostata. Tačiau mes nesiūlėme ir jūs, kolegos, nesiūlėte dėl 2BCDE e, e, skyrių pakeitimų. Mes e, sudarėme tokį džentelmenų surimą tarp dviejų komitetų, mūsų ir kito kompetentingo komiteto. Ir ITRE E, tai irgi pareikš savo nuomonę tais klausimais, kur e, jie būtent yra kompetentingas komitetas, o mes dėl to, dėl ko kompetentingi esame mes. Taigi Ekon ir Budž komitetai taip pat dar pareikš savo nuomonę dėl 54 straipsnio. Tikiuosi, kad daugmaž suprantamai paaiškinau, sako pranešėjas. Kai dėl viso kito dar reikės diskutuoti ir vyko jau diskusijos dėl 8 straipsnio, pavyzdžiui nes ten yra kalbama apie lėšų kilmę. Ir kaip žinia, mūsų komitete yra manoma, jog mes nenorime, kad šis fondas būtų tiesiogiai e, dalyjamas kaip garantijų fondas, e, pajungtas būtent tam mechanizmui. Mes sakėme, kad šis šie, šios lėšos, šie fondai turi būti skiriami pagal metinę biudžeto procedūrą ir taip ir atitinkamai ir skirstomi. Šiek tiek iškilo sunkumų čia, kadangi APP siūlė iki peržiūros daugiametės finansinės programos žiūrėtume papildomo įmanomo finansavimo kituose biudžeto skyriuose. Tačiau mes neatsižvelgėme į tą siūlymą, nes jis nėra suderinamas su kita padėtimi, nes būtent dėl e, galiuojančių taisyklių tai nebūtų įmanoma. Ir mes kaip tik nusprendėme, kad peržiūrint daugiametinę, e, daugiametį finansinę programą, vėl turėsim atviras duris, galėsime lėšų galbūt gauti iš kitų biudžetų skyrių, jeigu reglamentas finansinis leis tą daryti. Tačiau visi šiuo klausimu sutarėm daugmaž vieningai tad reikės taikyti įprastinę metinę biudžeto procedūrą, sakėme, kad reikia atitinkamai vertinti tų fondų veiklą, būtent tai yra tie fondai, kurie jau yra sutelkti, reikia turėti reikiamas finansinės priemonės jiems ir paskui būtina, kad iki 95 procentų jų lėšų būtų tinkamai panaudota nes biudžeto programos ES būtent toks skaičius yra minimas. Na ir kitas dalykas, dėl kurio buvo diskutuota, buvo toks. Earmarking vadinamasis. Lėšų e, skirstimo klausimai. Mes supratome, kad e, kiek daug kas iš mūsų turime tam tikrų sričių, kurios mus domino labiau negu kai kurios kitos rytis, nes, pavyzdžiui, galim kalbėti, kad, pavyzdžiui, tokia, tokia transporto rūšis būtų svarbesnė, ar e, aplinkos sauginiai veiksmai galėjo būti kai kurių laikomis svarbesniais, na, pranešėjų pozicija buvo laikytis bendrų taisyklių, siekti, kad e, lėšos būtų e, teikiamos tvarkingai, kad būtų numatyti reikiami mechanizmai, panaudoti galbūt anksčiau egzistavę mechanizmai, E, tačiau mes pasirinkome nedetalizuoti, kam turės būti skiriamos lėšos dabar, ar geležinkelio transportui, ar tokiam, ar kitokiam. E, kolegos, kai kurie išreiškė tam tikrą susirūpinimą, norint pabrėžti labiau vieną ar kitą aspektą transporto rūšį, bet buvo tiesiog pernelyg sudėtinga leistis į tą detalaus sąrašo sudarimą. Tai būtų be kita ko buvę priešinga to siekio supaprastinti dokumentą dvasiai. Mes pasitarėme su šešėliniais pranešėjais ir nusprendėme pasirti bendrasnes nuostatas, tačiau nusprendėme, kad tuo būdu bus geriausiai perteikiama e, dokumento dvasia ir mes minėjome ger, e, svarbiausias rytis ir mes manėme, kad atliktas parlamentinis darbas turėjo būti tęsiamas taryba Europos, Europos Sąjungos taryboje buvo likę dar tam tikrų klaustukų, bet manome, kad laikui bėgant mes juos išsiaiškinsim. Tai štai tokie yra darbo rezultatai, kurį atlikome kartu. Netrukus perduosiu žodį savo kolegiai Ines, tik norėčiau pasakyti, jog spaudimas buvo ir bus Europos parlamentui šiuo klausimu, nes Europos e, komisijos e, pozicija ne visai sutampa su mūsiške ir aš manau, kad mums reikia labai vieningai laikytis dėl šio pranešimo. Tiek komitete, tiek parlamente, nes diskusija paskui vyks su taryba ir komisija dėl šių dalykų ir ta diskusija nebus labai paprasta. Tad kuo bus tvirtesnė mūsų pozicija, tuo galėsime geriau ją pateikti, tuo daugiau palaikymo sulauksime. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai ačiū. Dabar ponė Ailė Zendė. Dėkui, pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti Dominik Rikė už tai, kad galėjome puikiai bendradarbiauti. Taip pat norėčiau padėkoti ir kolegoms, ir šešėliniams pranešėjams, ir tiem, kurie pateikė pakeitimus. Dėkoju už tai, kad kolegos supranta, kad kai kuriais atvejais reikėjo siūlomų pakeitimų dalį išbraukti, nes to reikėjo siekiant parengti tokius rimtus kompromisinius pakeitimus, kad mūsų darbo rezultatas būtų sėkmingas. Ir Aš manau, kad matosi iš viso dokumento, kad mes laikomės bendros linijos. Svarbu ir tai, kad galėjome greitai sureaguoti į pono Junkerio Europos investicijų fondo pasiūlymus, kai tai liečia ir Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Ir kaip sakė Dominik, vis e, daugiau jaučiame, kad piktinamasi tuo, kad parlamentas atseit bando sustabdyti Junkerio planą. Mes to nedarome. Tiesiog mes norėjome įnešti savo indėlį ir norime, kad būtų numatytas papildomas finansavimas jį galėtume panaudoti garantijų daliai. Dėl to labai svarbu, kad mūsų visi kompromisiniai e, pakeitimai būtų tvirti ir orientuoti būtent šią linkmę. Taip pat pritarčiau ir tam, kad neturėtume atverti papildomų biudžeto skyrių. Dabar, artėjant prie balsavimo, turime aiškiai pasakyti, kad mes šito plano neboikotuojame. Ne, mes tik norime, kad būtų rasti ištekliai, kurių nebuvo siūloma naujų projektų finansavimui. Ir taip pat pasisakau už tą galimybę diversifikuoti tiek geografinių, tiek sektorinių požiūrių, kad iš pono Junkerio plano naudos gautų ne kelios šalis, o kad visi turėtų galimybę dalyvauti mm, šiuose projektuose. Mes nesame prieš. pasiūlymus. Pavyzdžiui, kai kalbame apie geležinkelio subsidijas, tiesiog mes norime pasakyti, kad lėšos uždirbtos iš projektų turėtų vėl atgal grįžti į fondą, kad jo garantinė dalis išliktų tvirta ir kad lėšas būtų galima vėl investuoti. Ir kad, aišku, laikytumėmės Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir transeuropinių tinklų priemonės reglamentų nuostatų. Ir čia e, turim kalbėti ne tik apie vidaus vandenų kelius, bet ir kitas rytis e, kurios transporto srityje galėtų uh, būti, kuriuose transporto srityje galėtų būti vykdomi įvairūs projektai. Kalbant apie projektų sąrašą, manau, kad galėtume jį papildyti. Kanfran, pavyzdžiui, projektas, jis skirtas mano regionui, bet pono Junkerio plane jis neminimas. Kodėl? Todėl, kad tai yra didelės rizikos projektas ir jis apsimoka tik per labai ilgą laikotarpį. Ir kuriam paramos reikia ir iš rinkos veikėjų. O mažesni projektai, tai jau projektai, kurie gali būti tiesiogiai subsidijuojami, kurių struktūra labai aiški ir kurie atitinka Europos investicijų fondo dvasę. Kalbant apie. E, dėkui. Dabar ponas Piperis. Dėkoju. Norėčiau padėkoti abiem pranešėjam už puikiai atliktą darbą. Mes norėtume, kad kai kuriuose vietose mintis būtų suformuluotos aiškiau, siūlant finansavimo alternatyvas. Bet aš vis tiek esu demokratas ir aišku, galiu priimti daugumos nuomonę. Jei nuo pat pradžių negalima panaudoti lėšų iš veiklos rezervo, tai gaila, nes noriu pakartoti, kad niekas nebūtų pastebėjęs, kad tos lėšos naudojamos, o galėtume užtikrinti tada geresnį lėšų panaudojimą, bet, kaip jau sakiau, aš laikysios komiteto daugumos nuomonės, kuri skiriasi nuo mano tik išsakytosios. Kalbant apie vidurio laikotarpio peržiūrą ir dėkoju, kad čia sutinkate su mūsų nuomonė, galėsime užtikrinti, peržiūrėję visas biudžeto eilutes, e, kad lėšos, kurias, kurios bus, kurias bus galima panaudoti, bus skirtos Europos, Europos infrastruktūros tinklų priemoniai finansuoti, bet dėl to galbūt gali nuklau, nukentėti sanglaudos e, politikos šalis. Ir mes nenorėtume, kad dėl to nukentėtų tos šalis, kurios, tos valstybės narės, kurios yra silpniausios ir kurios yra finansuojamos iš sanglaudos fondo. Taigi turime užtikrinti, kad tos šalis nenukentėtų. Dar vienas dalykas, kurį reiktų keisti 8.2 kompromise, yra štai kas. Šią galimybę turime ne tik paminėti, bet turime ir siekti, kad komisija čia įsipareigotų veikti, kad reiktų peržiūrėti biudžetą. Ne, ne kad galima būtų peržiūrėti biudžetą, o kad privaloma būtų biudžetą peržiūrėti. Ir užtikrinti, kad tos valstybės narės, kurios finansuojamos iš sanklaudos fondo lėšų, kad dėl to jų finansavimas nenukentėtų. Taigi norėčiau, kad į šiuos du pagrindinius dalykus būtų atsižvelgta. O kalbant dar apie 8.2 pakeitimą, tai čia e, turėtume užtikrinti ir geografinį projektų e, paskirstimą, kad būtų išlaikyta lygybė ir kad nenukentėtų silpniausi regionai. Tie milijardai, kurie bus paimti iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės, CEF, bus naudojami garantijoms. Jei projektai bus e, sutelkti sanglaudos E, fondo finansuojamose valstybėse narėse, tai tada išeitų, kad ir tie 3 milijardai pateks į tas valstybės narės. Ir, ir norėčiau čia prašyti, e, kad būtų, kad, kad viskas vyktų e, sąžiningai ir mes esame pasirengę padaryti kompromisus, bet tikimės, kad ir kiti kolegos tada uh, bus linkę į kompromisus. Dar vienas dalykas, dėl kurio galbūt ir nepavyks susitarti, tai yra paramos sąlygos. Jei kompromisas išliks toks, koks yra, su visais išvardytais kriterijais, taip pat ir socialinėje srityje, tai kaip tada dėl smulkaus ir vidutinio verslo ir infrastruktūrinių dalykų, ar tai nesukompromituos pono Junkerio plano? Tai tada tas penktasis kompromisas, jeigu aš neklystu dėl jo numerio, Taigi, tas penktasis kompromisas, jį turiu dabar galvoje, turėtume jį aptarti, nes aš manau, kad jis jau nueina per daug toli. Jis galėtų pakengti pono Junkerio planui ir todėl mes negalėtume penktam kompromisui pritarti. Mums tai yra labai svarbu. Nes turime susitarti taip pat ir dėl šio klausimo. Galbūt grįžtant prie pagrindinių dalykų, viskas atrodo dramatiška, bet yra 20 kompromisų, kurie atspindi mūsų požiūrį. Aš tik dabar paminėjau tuos du svarbiausius dalykus, kurie mums dar, kuriuos mums dar norėtųsi keisti. Ir labai tikiuosi, kad dar čia galėtume mm, siekti didesnio kompromiso kad mūsų komitetas galėtų galiausia susitarti, nes tai svarbu tolesniem dėrybom. Robertas Zylė, ačiū pirmininkė, norėčiau e, pirmiausiai padėkoti abiems nuomonės referentams. Manau, kad teisingai pasirinkti tie abu E, tie pranešiai, nes jie užsėmė Europos infrastruktūros tinklų priemonės klausimais. Situacija kelia susirūpinimą. Ir daugiausiai rūpeščių kelia finansavimo šaltinių pakeitimas. Norėčiau padėkoti ponui Piperiui už jo ką tik išsakytas mintis ir taip pat už tai, ką jisai e, kalbėjo apie tarpinę peržiūrą. Taip pat apie galimybę panaudoti pirmą B kategoriją kaip galima finansų finansavimo šaltinį. Egzistuoja e, daug politinių problemų dėl būsimų peržiūrų, bet mes, tikiuosi, sugebėsime rasti gerą kompromisą komitete ir e, išreiškėme pritarimą pasiūlymams dėl geležinkelių, taip pat išlaikėme geografinio neutralumo principą. Ponas e, Piperis e, paminėjo dabar egzistuojančią situaciją. Strateginių investicijų fondas skirtas šalims, kurios e, nėra sanglaudos šalis bet jos galėtų gauti iš e, to fondo lėšų. Ir pastarosiams šalims yra svarbu gauti tą finansavimą, ar tai yra labai tragiškas dalykas ar ne, pasižiūrėsime ir pamatysime. Reikia palaukti. O dėl geografinio pasiskirstimo, taip pat kyla klausimų, bet kas dar svarbiau yra pasižiūrėti į tai, kaip viskas plėtosis atskiruose sektoriuose. Mes nenorėtume, kad uh, akcentas būtų kelių tiesimas, kad e, jam būtų e, skiriama pirmenybė, lyginant su kitomis transporto ruošmis. Uh, Aš 20 metų esu politikoje. Pusę to laiko dirbu užsienio Europos Sąjungos reikalais. Žinome, kad e, įvairios agentūros e, laukia tikslinių lėšų ir vadinkime daiktus tikraisiais vardais. Niekas nesieks, nenorės investuoti kitose šalise. Kalbu apie nacionalinės plėtros agentūras. O galiausiai norėčiau padėkoti pranešėms ir pasakyti, kad būkim, turime būti kuo atviresni, tokiu būdu užsitiksinsime geresnį kompromisą. Tačiau galutinis rezultatas nebus lengvas pasiekti. Ačiū. Marija Kilonė. E, Pirminkė kolegos, labai trumpai aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjams už jų gerą darbą, aplinkybės yra sudėtingos. Mes atsidūrę tarp dviejų ugnių dabar. Bandome ieškoti finansavimo, tai yra sudėtinga. Ir dar norėčiau paminėti tai, kad bandoma vis sukurti naujų finansavimo priemonių, bet e, lėšų nėra pakankamai skiriama. Mes turėtume galvoti, kaip e, panaudoti dabartinius fondus jau egzistuojančius tam, e, kad galėtume plėtoti Europinę transporto sistemą. Dėkuoju. Ačiū. Kraimedėlį. Dėkuoju kolegoms pranešėjams už atliktą darbą. Manau, kad ekonomikos gaivinimo planas, Junkerio planas turi būti pirmiausia išmintingas. Ir tas gaivinimo planas, kuris turi apimti ateities sprendimus, manau, kad e, kai kalbam apie transporto sritį, svarbu atsižvelgti klimato kaitos, aplinkosaugos iššūkius, energetikos iššūkį. Mes kalbėt apie Junkerio planą, turime parodyti rimtą politinę valią ir išsiaiškinti, kam iš tikrųjų tarnaus transporto tinklai. Ačiū už pasiūlytus kompromisus, nes mums žaliesiems daugelis jų yra tinkami, tačiau penktasis straipsnis yra vienas iš svarbiausių. Čia jūs minėjote pakeitimus žaliųjų pateiktus kompromisui jau rašant patį kompromisą, e, paaiškėjo, skaitant jį, paaiškėjo, kad mūsų pasiūlyti kompromisai ten nesispindi. Mes, pažiūrėjau, sakėme, kad 60 procentų investicijų pirmiausia būtų skirta geležinkeliams, kad minimumas jų būtų 60 procentų skirtų geležinkeliui, 10 procentų turėtų būti skirta tam, kad galėtume paskatinti judumą E, tokios transporto priemonės kaip dviratis, paskatinti žmonės vaikščioti, bet to nėra kompromise, tai nesispindi. Taip pat sakėme, kad reikėtų, kad Junkerio plane būtų numatytas e, investicijų paketos e, egzistuojančiam transportui gerinti. To irgi nėra. Yra tokių dalykų, kuriuos randame be abejo, nes mes kalbėjome apie judumo projektų plėtojimą mieste, apie išmanę miesto transporto sistemą. Tačiau mums aktualūs kai kurie klausimai net nebuvo paminėti, o jie yra tie, kurie šiandien yra esminiai. Pavyzdžiui, išorės kaštų klausimas. Nes jeigu neturėsime aiškių gairių jau nuo pat pradžių, tai tuomet negalėsime e, išmintingai judėti priekį, nes jeigu tos gairės, kalbant apie tikslus, apie svarbiausių tikslų pasirinkimą ir mažiau svarbių dalykų pasirinkimą, kalbant apie investicijas. Tai aišku, kad ne viską galėsime nuspręsti. Be abejo, užimtumas svarbus dalykas. Ir šiandien aš manau, kad reikėtų kai ką gerokai patikslinti. Balsavimas vyks rytoj, tai gal dar galėsime dėl šio bei to susitarti, bet aš Tiek galėčiau šiandien pasakyti apie žaliųjų poziciją. Dėkui. Damato. Toliau Roza Damato. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti pranešėjams. Manau, kad e, mes esame e, patenkinti siūlymais, esame kaip ir siūloma prisidėti prie kompromiso ir reikia, kad Junkerio plane būtų akcentuojamas transporto sektoriaus svarbumas. Norėčiau vieną dalyką paminėti. Tai yra klausimas, ar būtų įmanoma įtraukti, įrašyti Europos infrastruktūros tinklų priemonę ar ne, net kaip pačią paskutinę galimybę. Kadangi atsisakome 19 straipsnio, tai kyla klausimas, ar kompromise neturėtų būti kalbama apie tai, kaip jie, apie galimybę, o ne prioritetą. Aš norėjau būtent tą paminėti. Mums tai turėtų būti svarbu. Kristin Devotelio. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū abiems bendra pranešėjams už atliktą didžiulį darbą, nes pakeitimų buvo iš tikrųjų daugybė dėl Jungerio plano. Kaip sakė Ines, manau, kad visi Europos parlamento nariai, na, pati mūsų frakcijos labai pritarė šiam planui, nes ekonomikos gaivinimas yra esminis dalykas. E, pakeitimuose mes būtent tai ir pabrėžiame, nes norime, kad tas Junkerio planas pirmiausia pasitarnautų ES piliečiams, kiekvienam iš jų. Ir dabar norėčiau paminėti trumpai tai, kas yra svarbiausia visuose tuose pakeitimuose, kuriuos aš pateikiau. Ačiū, kad buvo juos atsižvelgta. Pirmasis dalykas - būtinybė peržiūrėti e, egzistuojančias taisyklės, kad Junkerio planą būtų galima gyveninti lankščiau ir kad visos valstybės narės galėtų e, būsimų projektų kofinansavimo lėšų neskaičiuoti kaip valstybės skolos. Tai yra iš tikrųjų esminis elementas. Aš manau, kad tai yra e, paskutinis šansas, kaip sakė Europos komisijos prezidentas, išgelbėti tuos investicinius projektus. Ir kitas dalykas, kaip buvo minėta, Labai svarbu šį planą laikyti priemonę solidarumui Europos, Europoje stiprinti, o tai yra ypač svarbu šiuo krizės laikotarpiu. Tad būtina, kad Europos strateginių investicijų fondo lėšų būtų daugiausia skirta tom šalims, kurios labiausiai nukentėjo nuo krizės. Dėkoju. Danke sehr. Jetzt hat die Kommission das Wort. Dabar komisijos atstovai. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė. Trumpai keletas pastebėjimų pirmiausia dėl biudžeto. Tikriausiai nebereikia kartoti, kad parlamento požiūris kelia susirūpinimą komisijai. E, nėra taip, kad mums nepatiktų Europos infrastruktūros tinklų priemonė, yra priešingai, tačiau esame įsitikinę, kad reikia iš, bus labai sunku rasti alternatyvų, vargiai ar tai įmanoma. Mes turėsime pirmą A e, eilutę, kategoriją koreguoti daugiametės finansavimo programos ir tokiu būdu e, e, turėsime E, pasirinkti, ar didelės programas nedaug apkarpyti arba e, smarkiai mažas dėl lankstumo. Norėčiau pastebėti, kad labai sunku yra sutelkti 315 milijardų uh, investicijų. 21 milijardas ateis iš e, viešųjų šaltinių, jeigu mes bus veiksme labai sutelktai. Ir jeigu e, nesilaikysime, neveiksime reištingai, tai bus labai sunku sutelkti tuos 300 milijardų. Jūs tikriausiai suprantate, kad egzistuoja esminiai skirtumai tarp uh, strateginių investicijų fondo ir e, Europos infrastruktūros priemonės. Pastaroje mes, ES, naudojame savo lėšas ir ES e, turi prabangą detaliai e, apibrėžti, ką mes norime daryti. O strateginių investicijų fondas neskirs maksimalizuoti mūsų išlaidų, bet pritraukti kaip galima daugiau privačių lėšų, naudojant kaip galima mažiau viešųjų lėšų, bet tam taikomas tam tikros sąlygos, kad būtų galima pritraukti tas privačiasias investicijas. Ir tokiu būdu e, e, garantijos naudojimui, e, detalus reikalavimai ar geografinis aspektas gali kelti problemų dėl sanglaudos dalykų. Mes labai greitai prieėmė prie išvadų, kad sukūrę geografinį voką, taip vadinamą, galime e, nusigręžti nuo sanglaudos šalių interesų. Mes turime pritraukti privačius investuotojus projektams, kurie bus atrinkti pagal jų vertę, o jeigu kalbėsime apie geografinį elementą, tai mes sukelsime e, tam tikrus įtarimus, galime sukelti juos, e, ypač e, tai gali būti nepatrauklų privatiems investuotojams. Mm. Ir mes norime, kad visi projektai būtų vertinami vienodai ir sieksime sustiprinti techninę pagalbą, kad visi nepriklausomai nuo uh, E, galimo projekto šalies ar pateiktų kokybiškus e, projektus prieš skirstant lėšas. Bet pasakysiu taip pat, kad komisija siekia, kaip galima geriau apsaugoti sanklaudos šalis, e, rengiamas atsispindi tai finansavimo plane, mes nesiūlome nei sanklaudos, nei struktūrinių fondų mažinti, kiek tai yra susijęs su infrastruktūros sujungimo priemonė. Mes e, sieksime padėti kaip galima geriau sanglaudos šalims. Ir e, peržiūrint daugiametę finansavimo programą, reikės pasižiūrėti irgi į sanglaudos šalių būklę. Man atrodo, kad e, tuo ir apsiribosiu, gerbimas pirmininkė. Danke sehr. Jetzt hat Ines Ayala Sender das Wort. Toliau Ines Ajalas Sender. Dėkuoju. Pirmininkė, esu dėkinga už kolegų visus išsakytus dalykus, nors e, ne visuomet supratau, kokia yra problema. Ponas e, Piteris kalbėjo apie du dalykus, kurių nelabai supratau. Jis e, labai daug šnekėjo apie sanglaudos šalis ir e, man atrodo, kad viename iš e, komprom, vienas iš kompromisų kalba apie geografinį aspektą, jo svarbą ir apie tai, kad ne viskas turi visas Junkerio plano uh, poveikis e, neturėtų būti skirtas sanglaudos šalims. Mes kalbame apie galimybę gauti investicijas visoms šalims. Taigi nelabai supratau, ką, kokia yra problema. Mes bandome užtikrinti taisyklių laikymasi. nenorime ir kad nukentėtų lėšos e, skirtos sanglaudos šalims. Ir e, tai yra susijęs su Europos infrastruktūros tinklų priemonė milijardą, tiek galiu paminėti. O kad e, mes taip pat norime užtikrinti, kad investicijų fondas ir garantija pradėtų veikti kaip galima greičiau, bet taip pat norime, kad e, lėšos biudžeto būtų naudojamas kur kas veiksmingiau negu iki šiol. Tam, kad būtų galima užtikrinti deramą lėšų srautą. Jeigu e, nebus deramai naudojamos lėšos, nebus deramai e, veiksmingai atlikti paskaičiavimai, taip pat turi būti numatyta galimybė lėšas susigražinti ypač dėl Junkerio e, plano projekto, dėl penkto punkto sakoma, kad pernelik daug kalbam apie socialinius dalykus. Vėlgi žiūriu į tai ir nematau to, matau tik vieną nuorodą į prievolės Junkerio plane, tai yra dalis e, tikslo to plano yra e, kurti darbo vietas, tai aktualu ne tik pietinėms valstybėms, manau, ponas Pirižino, kad jo šalyje uh, kokybiškos darbo vietos taip pat e, yra problema. Investicijos į konkurencingumo skatinimą, ekonomikos e, stiprinimas ir taip pat siekis užtikrinti, kad mes laikomės e, programos Europa 2020 principų, pavyzdžiui, inovacijų srityje. Augimas, konkurencingumo skatinimas tai yra ne tik socialiniai ir užimtumo dalykai. Dėl to aš ne visiškai suprantu jo susirūpinimą. Ponas Veris jau išėjo iš salės, taigi jisai gal man ir nepaaiškins, kad turiu galvoje. Pone Zylė, aš suprantu, ką jūs sakėte apie tai, kad reikia nepamiršti mūsų pradinių tikslų. Mm, apie tai, kad viskas nebūtų tik tai skirta kelių statybai. Komisija pateikė pasiūlymus ne ponas Sikė ir ne aš ir mes norime, kad visi projektai gyvenami pagal Junkerio planą atitiktų taisyklės, e, kurios išdėstytos e, dokumentuose dėl Europos infrastruktūrų priemonės ir trans europinių transporto tinklų. Reikia, kad būtų griežtai laikomasi e, taisyklių. Ir taip pat, ponė Karimai, dėlį noriu pasakyti, jog mes norime, kad atspindėtų prioritetai. geležinkeliai, e, judumas miestuose ir kiti tvaresni, žalesni projektai. Tai yra vienas iš svarbiausių aspektų. Aš nežinau, reikia visą laiką kartuoti dokumente tuos pačius dalykus, nes esame pasakę, kad principai e, numatyti Europos infrastruktūros priemonėje ir TNT yra mm, pagrindiniai principai. 60 e, procentų lėšų geležinkeliams tai yra geras dalykas, nes tai e, numato deramą lankstumą kurio reikia, tai nėra paprasčiausiai dalinėjimas lėšų projektams, kuriems patinka. Tai yra siekis įtikinti investuotojus, įskaitant privačius investuotojus, kad tie projektai yra ekonominė ir finansinė prasme gyvybingi projektai. reikia uh, užtikrinti, kad tai, kas bus skolinama, yra skirta ne labdarai, o pelnui uždirbti. Pagal Junkerio planą siekiama žengti toliau, ne auka tik tai dalinti dotacijas. Jeigu mes netaiksime tų principų taisyklių, tai viskas gali atsigręžti prieš mus mes manome, kad pakankamai lankstumo nu, numatyta tose taisyklėse, bet taip pat reikia ir pagrindinius akcentus paminėti. Tai, ką sakė ponia Kielonen apie dabar esančius fondus ir lėšas, mes bandome veiksmingiau naudoti tai, ką turime, neprašome daugiau pinigų. Sakome, kad Europos biudžetas iki šiol buvo naudojamas E, prastai gyvenimas e, prastai, nes lėšos, kurios nepanaudotos grįžta į valstybės narės, o tai turėtų būti Europos biudžetas, ne nacionalinis biudžetas. Ir mes dabar norėsime užtikrinti, kad pagal Junkerio planą biudžetas bus tikrai naudojamas kurti darbo vietoms, užimtumui ir kad viskas bus e, geriau ir veiksmingiau negu kad praeitie. Taip pat norėčiau priminti kolegoms, kad turėtume pasižiūrėti į parlamento pasiūlymus, įtrė e, biudžeto ekonomikos komitetų pasiūlymus. Tie kompromisai, kuriuos pateikėme, e, galiu kukliai pasakyti, labiausiai, artimiausiai atitinka pagrindinę parlamento poziciją kuri leistų užtikrinti, kad e, daugumos nuomonė laimės. Ir mes neturėtume pasiduoti e, komisijos spaudimui, kuris sako, kad bandome boikotuoti Junkerio planą. Piliečiai, valstybės narės e, taip pat savo, kad yra ką kritikuoti. Mes turime siūsti aišku signalą, jog norime, kad lėšos būtų naudojamos veiksmingiau infrastruktūros, transporto srityse ir turime laik, siekti, kad būtų laikomasi mūsų visų patvirtintų vertybių ir taisyklių. Žinome, kad ne visiems projektams turime pakankamai pinigų, norime sutelkti dėl to privačių lėšų. Ačiū. Danke sehr und jetzt Dominik Rikė. Dėkoju, kolega Rikė. Ačiū, ponė pirmininkė. Atidžiai klausiausi E, kolegų pasisakymų. Pirmiausia, ką po jūs norėčiau pasakyti, yra štai kas. Šis reglamentas nėra kitų reglamentų perrašymas. Mes kalbame apie Europos infrastruktūros tinklų priemonę, mes kalbame apie daugiametį finansinę programą ir finansinį reglamentą. Tad mm, keista, kad kolegos mano, kad taip yra. Reikėtų, kad keturi komitetai susitartų, nes jie yra iš esmės atsakingi už šio dokumento parengimą. Na, kiekvienas be abejo reiškia pirmiausia tą susirūpinimą, kuris jam atrodo e, labiausiai reikalingas išreikšti. Tačiau turime nepamiršti reglamento paties dvasios. Svarbu nepamesti kelio dėl ta kelio. Grįžkime prie tų pasisakymų, pasižymėjau, ką kolegos sakė. Markus pasisakymas privertė mane pasvajoti. Jis, sakė, e, jis pasakė vieną dalyką ir čia pat jį paneigė, pasakydamas kažką priešingo. Jis sakė apie tai, kad yra galimybių atlikti lėšų perskirstimą, tačiau tuo pat metu prašoma, kad būtų apsaugotos anglaudos šalis. Ir kad komitetai prisimtų įsipareigojimus šią linkmę. Taigi ne visai supratau, kas, ką iš tikrųjų kolega turėjo mintį. Na, o svarbiausia yra štai kas. Robertui taip pat norėčiau tą pasakyti, nes jis irgi tokį susirūpimą išreiškė. Pagal biudžeto mechanizmą sanglaudos asignavimai yra numatyti ir nebeišeina tų lėšų perskirstyti, nes ta diskusija būtų tuščia tokiu atveju, nes lėšos jau paskirtos, jau jų nieko perskirstyti nebe, nebeįmanoma. Sanglaudos šalis e, buvo paminėtas, reiškiamas susirūpinimas. E, yra tokių šalių, kurios nėra laikomos sanglaudos e, šalimis, kurios dėja yra labai pažeidžiamos. Ką daryti tuo atveju? Nėra jokių abejonių e, pranešėjų nuomonę dėl to. Ir asignavimai toms, tų šalių asignavimai nėra mūsų dokumento objektas. Tiesiog sakoma, kad mes turėtume kalbėti apie kompetencijos maržą. Mes turime, sakoma, neva apsaugoti sanglaudai skirtus asignavimus, bet juk jie savaime yra apsaugoti pagal galiojančias taisyklės. Mūsų dokumente specialios nuostatos tam nebėra reikalingos. E, nei dabar, nei peržiūrint daugiametį finansinę programą, to nereikia specialiai daryti. E, tiesiog tenka taip konstatuoti, tai nebūtinai yra mano, kaip pranešė nuomonė, tiesiog tokia yra situacija. jūsų paminėti dalykai, kai kurie nėra mūsų teisinių taisyklių veikimo objektas. Karimai, galėčiau už tai ką pasakyti, suprantu, ką, kas bandoma pasakyti, išvardinu visą eilę temų susijusius su Europos infrastruktūros tinklų priemonė, bet mes nekalbam apie šią priemonę savo dokumente, mes tik sakom, kad tai yra priemonė orientavimuisi E, šitam politiniam keliui, kurio turim laikytis. Pranešimas yra iš tikrųjų pakankamai didelės apimties ir galima visą tai e, įtraukti. Aišku, ne, ne mes nesiūlyme vardinti visą sąrašą, pavyzdžiui, tokių kaip dviračių takų įrengimas, bet e, tai, tai be abejo yra apimta, tai yra turima omenyje. Aš suprantu tą reiškiamą susirūpinimą, bet mes pirmiausia nuo didesnio, e, greitesnio darbo, didesnio efektyvumo ir skaidrumo. E, jūs balsavote dėl nuorodos į tam tikrą tekstą ir tai yra su biudžeto taisyklimis susijęs tekstas. E, turime taip pat ir reglamentą dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės. To pakanka nes jeigu tuose dokumentuose reikštas susirūpinimas bus atspindimas kas kart vis kitose dokumentuose, tai jokio supaprastinimo mes nepasieksime. Tiesiog nėra ko dėl to nerimauti, nes nuorodos įgaliojantį tekstą pakanka šiuo atveju. Ir um, jeigu nuoroda yra patvirtinama, jokių papildomų dalykų nebereikia. Kai dėl EFDD kolegų pastabos. Na taip, aštuntasis straipsnis lieka, nes negalima destabilizuoti garantijų fondo pasiūlymo dar iki e, daugiametės finansinės programos peržiūros patvirtinimo. Jeigu siūlomos naujos finansinės priemonės, e, tai jos turi dėrėti su tuo, kas yra įgyvendinama nekalbama yra apie e, papildomų lėšų skirimą 17 procentų, o ne 50 procentų po to, kai buvo skirtos papildomos lėšos, e, išaugo sąnaudos. Tačiau jeigu nebus nuorodos iš šituos fondus, iš tas lėšas, e, nebuvęs reikštų kad trūksta informacijos, nes nepaskirti asignavimai, nežinau, ar suprantat, ką noriu pasakyti, e, nėra atiduodami kažkam į rankas. Pasižymėjau, ką sakė kolegos. Tačiau manau, kad į jų susirūpinimą atsakymas būtų mūsų visų atliktas darbas. Siekėme kad būtų dirbama greičiau, skaidriau, efektyviau ir taip pat, kad visų, kad būtų numatytos vienodos sąlygos ir taisyklės visiems. Tad noriu padėkoti Europos komisijos atstovams už pasisakymą, nes jie paminėjo labai svarbų dalyką. Jūs paminėjote štai ką. Sakėte, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir Europos investicijų fondas yra tie dalykai, kurie bus vienas kitą papildantis Ir e, tikrai puiku, kad tai pasakėte ir kad tie du mechanizmai bus skirtingi, jie nebus priklausomi vienas nei kito, nes garantija juk nesubsidijos, teisingai sakėte, tačiau garantijos e, negalima išreikšti užmirštant subsidijas, nes tikslas šiuo atveju skirtingas, kalbant apie investicijas. Jūs taip pat priminėte sanglaudos lėšas. Apie jas mes nekalbėsime, nes neišeina to padaryti. Taip pat neliesime tos tų sumų, kurios yra numatytos žemės ūkio politikai. Nes, na, nežinau dar kiek, bet to tie siūlymai bus suderinami su tarybos pozicija. Jeigu taryba laikysis tokios kitos pozicijos kaip parlamentas, diskusijos, ko gero, bus vėliau labai įdomios. Tikiuosi, kad Europos parlamentas priims labai aiškę poziciją dėl to, kaip turi būti skirstomas garantijų fondas. Dėkoju. Ja, vielen Dank, insbesondere an die. Ačiū. Abiems mūsų pranešėjams. Balsuosime rytoj transporto komitete ir birželio mėnesio antrosios sesijos metu balsuosime plenarinėme posėdėje. Dabar pereiname prie ketvirto darbo tvarkės klausimo. Taisime, e, tiksliau kalbėsime apie to, ko galima pasimokyti iš Europos komisarų klausimų. Pasikeisime nuomonėmis dėl pakeitimų ir balsuosime taip pat rytoj. pasiūliau kompromiso pakeitimus dėl pirmos ir antros dalies. Pabandėme apimti visus pakeitimus, kuriuos išleisė kolegos žodinis pakeitimas. Dėl trečiosios dalies buvo pasiūlytas tam, kad būtų galima mūsų komiteto pasitenkinimą pareikšti dėl tos procedūros, dėl kurios teko pakeisti transporto reikalų komisarą. Šio žodinio pakeitimo turinys yra pagristas mūsų vertinimo laiškų po klausimų kai išklausime ponos Violetos Punč. Kai kurie pakeitimai nebuvo įtraukti iš vaizdų kompromisus, dėl, tų, dėl jų balsuosime rytoj atskirai. O dabar su malonumu suteiksiu žodį šešėliniam pranešėjui Vim Vandekamp. Jo nėra, bet kolega Bart galbūt. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausia atsiprašyti už mūsų koordinatorių, nes jis dar tebe keliauja E, jis atvyks. EPP vardu norėčiau pasakyti, kad mes nematome jokių problemų dėl kompromiso pakeitimo, nei dėl balsavimo sąrašo. Tai štai, tiek būtų. Ačiū. Kolega Hertug, dėkoju. Mes e, socialistų vardų galime pasakyti, jog iš esmės pritarėme ir norėčiau tik tai apibendrinti tai, kas mums atrodo svarbiausia. Manau, kad visa tai atitinka sutarimo dvasę. Norime užtikrinti, kad kitų ES rinkimų metu valstybės narės kas kart pasiūlys du kandidatus - vyrą ir moterį į komisaro postą, kad būtų galima rinktis. Mes taip pat norime, kad Europos komisijai būtų numatytas laikotarpis, per kiek laiko turi būti pasiūlyta komisijos pirmininko kandidatūra Europos parlamentui. Dar vienas dalykas, kuris paaiškėjo po paskutinių klausimų, buvo toks. Tos trys minutės, kurios mums skiriamos. Būtų panaudojamos efektyviau, jeigu būtų e, organizuojamas tas klausimas spontaniškiau, galėtų pasielgti spontaniškus pasisakymus. Turėtų būti palikta galimybė komisarams užduoti papildomus klausimus. Komisaras pasirenka kokį nors klausimą, kuriuo gali kalbėti ilgai ir nuobodžiai, kad visas tris minutės mes manome, kad kitą kartą turime turėti galimybę uh, patikslinti klausimą, kad e, komisaras kandidatas galėtų atsakyti, jeigu nebuvo sulaukta reikiamo atsakymo. Tai štai, tiek būtų e, du kandidatai, vyras ir moteris, ir visa kita taip pat jau būsiu išdėstęs. Mes taip pat sulaukime pakeitimo. Jį pateikė pranešėjas, norėdamas pakeisti pasisakymų laiko taisyklę. Mums tai netrodo labai geras dalykas, mes norėtume, kad ir turbūt remiasi Dehont sistema. Ačiū. Jackie Faster. And, um, uh, Dėkui, pirmininkė. Dėkui už parengtą dokumentą. Iš esmės mes džiaugiamės, kad klaus, šis klausimas yra iškeltas. Dabar kompromisai. Kolega paminėjo lyčių lygybės aspektą. Aišku, kad mes norėtume, kad būtų užtikrinta lyčių lygybė, bet turime suprasti, aišku, lyčių lygybė yra svarbu, bet čia neturime leistis į labai smulkės detalės, jei valstybė narė pasiūlo savo kandidatą, Ir mes, aišku, turime išklausyti jį ir įvertinti, ar jis tinka, jis ar jie tinka tam darbui. Bet valstybės narės prerogatyva yra tą kandidatą pasiūlyti. Kitas klausimas, kurį reiktų paminėti, Violeta Bulš, Bulš buvo pasiūlyta prieš labai trumpą laiką. Ir komitetam ir, ir kai kurie klausimai, nes daugelis iš mūsų esame keliose komitetuose, pasirengimas tokiam klausimam galbūt nebuvo toks, koks galėtų būti. Ir noriu paminėti vieną klaidą, kur parašyta take it or take it, turėtų būti take it or leave it. Bet bendrai įmant pritarėme, pirmininkė, jūsų dokumentui ir labai jums už tai ačiū. Toliau ponas Pavel Telička. Dėkui, pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai. manau, kad ir Aldė bendrai tariant galėtų pritarti tam kompromisui. Pirmiausia, tai pasakyčiau, kad mes norėtume, kad kandidatai išsakytų politinės programas, nes labai mažai būsimų komisijos narių galėjo išvardyti savo uh, penkis ar keletą pagrindinių politinių prioritetų. To trūko per klausimus. Ir džiaugiuosi, kad tas yra atspindėta dokumente. Dabar lyčių lygybės aspektas. Norėčiau, kad būtų pakeitimas, kuris apimtų šį aspektą ir paminėtų, kad mes norime bent jau dviejų kandidatų į kiekvieną vietą iš valstybės narės. Nes aišku, kad svarbiausia yra kandidato tinkamumas dirbti tam tikrą darbą, bet tai galėtų, tie kandidatai galėtų būti du vyrai arba dvi moteris. Aš suprantu, kad komisijos pirmininkui sunku kartais pasakyti ne valstybių narių siūlymam. Taigi, manau, kad čia turėtume irgi įtraukti lyčių lygybės aspektą. Dehont sistema. Čia mes kalbame apie komisiją, kuri yra politinė e, struktūra, tai yra Europos langas. Ir dėl to negalėtume griežtai, neturėtume griežtai taikyti dehont sistemos. Nes manau, kad šis darbas yra per daug rimtas, kad tik dehont sistema galėtume apsiriboti. Dar vienas klausimas. Tas ping-pongo aspektas. Debatai turėtų būti kuo aktyvesni, kuo interaktyvesni, kad būtų klausimas, atsakymas, klausimas, atsakymas. E, mes nepritartume keletui pakeitimų kai kurie komisijos nariai dabar komitetuose nesugeba bendrauti su parlamentu kita kalba išskyrus savo gimtają kalbą. Mano nuomonė, tai reiškia, kad jie nemoka gerai kitų kalbų išskyrus savo gimtają kalbą trys ar keturi komisijos nariai, kurie atsakinėja komitetų klausimus, nesugeba kalbėti kitomis kalbomis, kalba tik tai savo gimtają kalbą. Aš žinau, kad prancūzas, anglas ar vokietis kandidatas visat kalbė savo gimtają kalbą, bet kandidatas iš Čekijos, mano nuomonė, turėtų sugebėti atsakinėti į klausimus ir kitą kalbą, ne tik čekišką. O daugiau e, komentarų ir neturiu, manau, šis pasiūlymas yra geras ir jei komisija atsižvelgs į mūsų sa, e, siūlymus, tai tikrai padarysim pažangos. Dėkui, toliau Maja Kilonė. Dėkoju pirmininkė. Manau, kad šis pranešimas labai geras. Noriu padėkoti ir pranešėjų, ir šešėliniam pranešėjam. Iš tiesų turėtume siekti, kad komisijoje būtų lyčių lygybė. ir didesnis dėmesys būtų skiriamas komisijos narių kompetencijai. Taigi, labai ačiū Jums už darbą. Dėkoju. Ines Ajalo Sender. Dėkui, pirmininkė. Dėkui už tai, kad suteikėt man galimybę pakomentuoti, mm, kaip pagerinti komisijos narių klausimų rengimo tvarką. Mes norėtume, kad pakankamai anksti prieš klausimus turėtume kandidatų e, interesų deklaraciją, kad žinotume, ar iš tiesų e, negrėsia, jei kandidatai bus patvirtinti interesų konfliktas. Pritarčiau ponui Teličkai dėl kalbos. Manau, kad 21 amžiuje kiekvienas asmuo, kandidatuojantis į postą, turi mokėti daugiau kalbų, ne tik savo gimtają. Dabar kalbant apie lyčių lygybę, manyčiau, kad jinai turėtų būti, turėtume užtikrinti vienodas galimybės kandidatam vyram ir moterim. Bet aišku, visat kai iškeliame lyčių lygybės aspektą, daug kas sako, kad svarbiausia yra, kad kandidatas būtų labiausiai tinkamas savo darbui. Biudžeto kontrolės komitete, kai svarstomi audito, audito rūmų kandidatai. Mes norime užtikrinti, kad būtų pakankamai moterų ir naudojama kvotų sistema ir tai pasiteisina. Nebūtinai e, viskas vyksta automatiškai, bet jei siektume lyčių lygybės, tai valstybė narė tada irgi turėtų paieškoti gerų kandidatų moterų, o ne iškart siūlyti vyrą, nes tai paprasčiau. Taigi, dar ką norėčiau pasakyti. Galbūt reiktų turėti klausimyną raštu, e, kurį tokie techniniai komitetai kaip mūsų, pavyzdžiui, parengtų. Taigi galėtume parengti tą klausimyną ir tada kandidatas į jį atsakytų raštu ir pasirašytų, uh, ir tada žinotume, kad kandidatas pats atsakė į klausimus, o ne kokie nors jam pavaldus departamentai ar įstaigos. Tuo būdu kandidatai užpildytų klausimyną ir po juo pasirašytų. Liusija Nesen. Liusija Anderson. Sveikinu šį e, pranešimą klausimai buvo kritikuojami. Noriu pasakyti, kad visuomenė skiria labai daug dėmesio tiem klausimam ir manau, kad tai yra labai gerai, bet tai rodo ir jų svarbą ir tai, kad mes turime juos rimtai traktuoti. Kai kuriuose klausimuose, po kai kurių klausimų, uh, E, kai kurie kandidatai buvo paprašyti vėl e, sugrįžti, kad jam būtų galima pateikti daugiau klausimų, bet turėtume suteikti pakankamai laiko tiem kandidatam papildomiam klausimam pasirenkti. Pritarčiau tam, ką sakė Ines dėl lyčių lygybės. Yra daug kvalifikuotų moterų ir jei valstybių narių neprašysim siūlyti moterų kandidates, e, moteris kandidates, tai valstybės narės ir nesivargins to daryti. Taigi, manau, kad turėtume prašyti, kad valstybės narės siūlytų ir moterį kandidatę. Aš nusivylus kolegės Foste komentarų. Jos partijos požiūris e, mūsų partijos požiūris būtent ir leido užtikrinti daug moterų kandidačių e, leiboristų partijai dėl to, kad mes tam skiriam pakankamą dėmesį. Mes turime čia atskirti pozityvius veiksmus E, kuriais siekiama užtikrinti lyčių lygybę ir pozityvę diskriminaciją. Manau, kad mūsų komitetas turėtų laikytis tokio požiūrio. Labai ačiū. Ačiū Jums už pastabas, už paramą. Pastebėjimas apie e, lyčių pusiausvyrą e, E, pasiūlymas dėl starties, e, kuri atėmė Niderlandai ir Prancūzija, e, numatė prievolę pasiūlyti kandidatus vyrą ir moterį. Matome, kad bent jau dabar yra tiek pat moterų komisijos narių, kiek ir ankstesnėje komisijoje, taigi Reikia e, tą spaudimą palaikyti ir kiekviena šalis turėtų pasiūlyti kandidatais vyrą ir moterį. Tai būtų geras e, požiūris dėl e, spontaniškų diskusijų. Buvo tai siūloma padaryti, bet galiausiai pirmininkų suėga e, pasiūlė daryti taip ir taip privalomai. Iš tikrųjų, neturėtų būti taip, kad pirmininkų suėga sugalvotų, kaip e, viskas vyksta. Mes norime, kaip komitetas, tam tikro lankstumo, norime patys apsispręsti dėl e, klausimo struktūros. Dėl e, rašytinio klausimino Ines nesiklausė tuo metu, bet aš noriu sureaguoti. Tai reikia užpildyti tokį klausimyną ir taip ateityje, praeitie buvo daroma. Aš nesu labai dėlis šalininkas tokių e, atsakymų. Daug įtraukta tarnybų, kurios turi e, dirbti, rengti tuos klausimynus e, ir kokia jų prasme. Nes per klausimus niekas jau nebeprisimena apie atsakymus į tuos klausimins. Man atrodo, kad galėtume staupyti laiko ir popieriaus nebe teikdami tokių raštiškų klausimų. E, AFKA apsispręs birželio 17, Liepos mėnesį per plenarinę sesiją bus svarstama iš klausimas, o mes rytoj kalbėsime apie tai. Rytoj priimsime sprendimą. Toliau šeštasis darbo tvarkės punktas. Integruotos daugiarūšio transporto bilietų sistemos Europoje kūrimas Dieter Lebrecht Koch pranešėjas jam žodis. Dėkuoju pirmininkė, ačiū kolegos. Aš kalbu savo projekte pranešimo apie įvairia rūšio transporto informacijos sistemas ir bilietų integruotas sistemas Europoje, kad turėtume e, palankų vartotojams transportą veiksmingą, kad e, lengvai žmonės galėtų e, nukeliauti nuo durų iki durų. Tai galėtų padėti spręsti daugybę problemų, e, transporto problemų Europoje, nes užsitikrintume daugiau tvarumo, e, daugiau staupytume energetikos išteklių ir galėtume sumažinti transporto spūstis, skatinti turizmą ir prisidėti prie darbo vietų kūrimo. Europa taip pat galėtų tapti mokslinio tyrimų plėtros centras, e, plėtojant tokias sistemas ir galiausiai Europa e, taptų patrauklesnė vieta gyventi, judėti. Mes turėtume pasinaudoti šią galimybę ir komisija turėtų paskatinti naujas politikos priemonės šioje srityje. Yra jau šioje srityje gyvendinama nemažai iniciatyvų tačiau valstybės narės ar regionai daugiausiai plėtoja tas sistemas ar e, tam tikrų transporto rūšių e, plėtotojai paslaugų teikėjai. Ir dažniausiai atsižvelgiama į komercinius interesus, tai nėra blogai, bet nepakankamai gerai. reikėtų žengti pirmą žingsnį, sukuriant vienodas sąlygas, plėtojant integruotas sistemas Europoje, kad vartotojai galėtų pasinaudoti e, naudingą ir patikimą informaciją. Tokiu būdu mes sureaguosime į kelią e, į žmonių poreikius, susitikinsime pigesnį, veiksmingesnį, žalesnį transportą, ir taip pat reikėtų standartizuoti prieigą prie tokios informacijos dėl duomenų kaupimo. Ne komisija turėtų nustatinėti standartus, tiksliau, nes nepalaikome komisijos E, pasiūlymo vyriausybės turėtų priimti sprendimus, tai neturėtų būti tik techniniai sprendimai. Taip pat reikia užtikrinti, kad kainos nebūtų pernelyg aukštos gyvendant iniciatyvas. Suinteresuoti subjektai turėtų taip pat turėti galimybę suvaidinti savo vaidmenį, e, taikant įvairius sprendimus, kaip kad tarpusavio saveikumo, e, sprendimus dėl pajamų pasiskirstimo. Rinkos veikiai turėtų nekentėti nuo biurokratijos, e, imdamies iniciatyvų ir mes turėtume jiems padėti, užtikrindami, kad egzistuoja tam tikros paramos programos. E, vietinis viešasis transportas yra labai svarbus toks transportas yra mūsų kelionių pradžia ir pabaiga. Yra taikomos inovacinės priemonės, tačiau iki šiol e, plačiau nebuvo galima taikyti, pavyzdžiui, tarpmodalinio bilieto tarptautiniu mastu. Pirmiausia, reikia sukurti nacionalinės platformas, paskui jas plėsti ir taikyti tarp valstybinių lygmenių. Nuostatos yra labai svarbios pasiūlymo Ir mm, reikia kalbėti apie sistemas, kurios būtų pritaikytos prie išmanių telefonų, nes mes visi naudojamės tais telefonais, e, informacija turėtų būti teigiama apie vėlavimus ir panašiai, Galilėjo sistema turi e, prisidėti ir mm, transporto sistema e, turėtų būti daugiamodalinė transporto sistema turėtų būti labiau suvokiama, ji turi būti ir plačiau plėtojama. Ir nepamiršti ilgalaikių tikslų reikia e, integruotų bilietų ir taip pat geresnės, galim, geresnių galimybių gauti informaciją. Turime kalbėti apie tvarkaraštį. Prieš komisijai pateikiant pasiūlymus mes taip pat turėtume e, turėti galimybę baigti savo darbus reikėtų balsuoti dėl šio klausimo prieš vasaros atostogas, o tai reiškia, kad reikės pakeitimus valstyti ketvirtą, penktą gegužės, šešėlinėje pranešėjai turėtų stikti gegužės vidury, o gegužės 28 dieną turėtų būti balsuojama komitete, po to, jeigu bus. Jeigu spėsime, vėliausiai birželį turėtų balsuoti plenarinė sesija dėl šio klausimo. Jens Nilsen. Labai ačiū, pirmininkė. Turiu pasakyti, kad pranešimų projektas yra labai geras. Mes visiškai e, pritarėme integruotos daugiarūšio transporto bilietų sistemos įdėgymą Europoje. Vyksta jau darbai, bet reikia taikyti skaitmenius sprendimus ir paspartinti darbus. Deja, e, keliautojai dar negali naudotis pažangos vaisiais ar gerais rezultatais. E, apie tai kalbama pro, projekte pranešimo, kuris, kuris, kaip sakiau, yra geras. Pranešės sako, kad visi turėtų turėti atvirą sistemą, kurie galėtų naudotis kiti. Tai yra kainos, maršrutai, e, apie tai, tai turi būti atvira, kad vartotojas galėtų tuo naudotis. Ir viską reikia daryti suderintai. Matome, kad vyksta konkurencija dėl keleivių ir nebūtinai norima bendradarbiauti. Panašiai buvo 10-metyje -10 liberalizavus geležinkelių transportą. E, geležinkelių bendrovės buvo labai nepatenkintos. Daugeliu atveju didėjų operatoriai plėtojo savo bilietų pardavimo sistemas, o į jas nepriemė smulkiųjų operatorių. Penešės e, siūlo vieną svarbų reikalavimą. Reikia užtikrinti, kad rinkos veikiai atitiktų ir taikytų tam tikrus standartus. Tai yra esmė. Norint įdėkti e, tuos dalykus, gali prireikti teisės akto ir aš matau problemą, e, nes sakome tuo pačiu, kad reikia vengti teisės aktų. Manau, jog mintis gera yra ta, kad siūloma sukurti platformą, kuri galėtų priimti visus ar didelius ar mažus operatorius. Taip pat reikia geros informacijos sistemos, bet tam reikia bent minimalių, minimalius reikalavimus nustatančių teisės aktų. Turime dar labai daug ką padaryti. Įsivaizduokite, jeigu rinkos veikėjai patys tą darys, tai užtruks šimtmečius mes turime įdėkti taisyklės, minimales taisyklės teisės aktais, kad visi veikėjai, tiesioginiai operatoriai e, turėtų prievalę kažką daryti. E, pasiūlymas yra geras ir aš dar pateiksiu pakeitimų, kurie sustiprins gerus dalykus. Jackie Foster, ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai. E, jis galbūt prisimins, kas vyko praeitą kadenciją ir pirmininkas e, dirbo praeitame parlamente. Mes kalbėjome apie tai, kad e, keleiviai negali nusipirkti e, integruotų bilietų geležinkelių sistemoje, ką jau bekalbėti apie įvairia rūšį transportą. Labai sudėtingos yra sistemos, jeigu, pavyzdžiui, geležinkeliu nori nukeliauti iš Suomijos į Italiją ir panašiai, tai reikia pirkti keletą bilietų. Kol kas e, tokia yra padėtis. Bet aš esu optimistė, kaip sakoma. Politinės pramonės valios reikia, kad mes e, pasiektume rezultatų bent jau vienos rūšės transporto srityje. Yra e, labai neblogų pavyzdžių. Oro transporto srityje E, prieš keletą dešimtmečių sistemos buvo labai sudėtingos. Pavyzdžiui, galim skristi į vieną vietą, o tavo bagažas visai kitur. E, Bet viskas pasikeitė. Tikrai yra gerų pavyzdžių ir Junktinė karalystė pasižiūrėjus pamatytume tokių gerų pavyzdžių, tą galima sakyti ir apie kitas šalis. E, Londono e, transporto kortelė, e, oiste kortelė, geležinkelio kortelių sistema išplėtota ir panašios E, sistemos, bet iš tikrųjų reikia tam tikro postumio. Dėl to manau, kad pranešimas yra labai savalaikis. Taip pat reikėtų šiek tiek e, pagalvoti apie reglamentavimo spaudimą. Kokio reglamentavimo reikia? Reikia e, pirmiausiai pagrindų, kad valstybės narės galėtų toliau veikti bet taip pat turime labai atsargiai e, veikti, kad mes nesugriautume dabartinės pažangos jau pasiektos savo reikalavimais. Ir e, dar vienas sėtis - keleivių teisės. Mes e, kalbėdami apie vairias transporto rūšis e, laikui bėgant e, apie jas kalbame, E, jūros, keliau, ke, keliaujančių jūromis e, keliaivių teisės ir taip toliau yra apibrėžtas, bet jeigu kalbėsime apie įvairią rūšį transportą, degruotą transportą, pavyzdžiui, kas atsitiks, jeigu tu e, važ... vyksti link uosto vieną transporto rūšimis ir vėluoja traukinys, ar lėktuvas ir tu nebespėjai į keltą, kas kompensuos nuostolių. Man atrodo, kad reikėtų taip pasižiūrėti, yra galimybių išspręsti tuos dalykus. Dar norėčiau padėkoti pranešėjai, EKR frakcijos vardu, manau, jog tai yra geras žingsnis į priekį. E, Yra jau numatyti konkretus dalykai ir tai e, paskatins valstybės dėti toliau. Pavel Teličką. Uh, to, to Dėkoju, pirmininkė. Ačiū ponui Kof už parengtą pranešimo projektą. Kalbame labai svarbę temą ir labai nelengvą temą. Mano supratimu, pirmiausias man į galvą ateina štai kas. Mes kalbame apie tai, kad norime žengti didelį žingsnį pirmin, nes mes jau turime kokybiškų projektų, kurie visai neblogai veikia, kai kuriuose valstybėse narėse ar tarp valstybiškai. Mes norime e, pagyvinti vidaus rinką. Mes, jeigu turime vidaus rinką, tai tuomet turime klausimą, o kas toliau, kokie, kokie kiti žingsniai, ar mums reikia mm, kažkokių reguliavimų žingsnių, kaip vyks finansavimas, to, ką mes nuspręsime ir panašiai. Turime taip pat mąstyti tarp valstybiškai, regioniškai, kaip jau sakiau, kad galėtume išsiaiškinti, kokia geriausia praktika yra sukaupta ir kad galėtume paremti kai kuriuos tuos projektus. Nežiūrint to, kokie ambicingi norime būti, pranešimas yra tikrai geras, nes yra identifikuojami svarbiausi dalykai. Tačiau mes nežinom, kas, kas mūsų laukia ateityje. Pateikėme pakeitimus, kad galėtume išsiaiškinti, kokie svarbiausi mūsų prioritetai. Na ir aišku, Džiugu, kad yra paminėti tokie dalykai kaip platforma, mes kalbam apie kol kas apie esamų standartų nesudarinamumą, informacinių sistemų nesuderinamumą. Na, o tas reformos kūrimas yra klausimas, nes mes čia kalbame apie rimtą, labai tikrą platformą, standartizuotą sistemą. Tai reiškia didžiuliai kaštai iš to išplauktų. Tai štai. Tai yra vienas dalykas. Kitas toks ribinis atvejis būtų darbo atvarkė, kuri buvo numatyta kuriam laikui. Ir mes mm, tarp visų institucijų nesame lygiaverčiai šiuo klausimu konkrečiai. E, integruotas bilietų pardavimas turėtų veikti, nes e, kol kas, pažiūrėjau, kad ir kalbant apie geležinkelio bilietų pardavimus, ne visiems sudarytos vienodos sąlygos. Na, integruotos bilietų sistemos klausimas būtų susijęs su tuo, kad būtų e, pirmiausia kalbama apie sistemų suderinamumą, e, kad būtų galima bilietą išsispausinti ir jį turėti visai kelioniai. Prekybiniai susitarimai tarp operatorių taip pat yra labai svarbu. Ir čia mes turime e, nebejotinai susidurti su keleivių teisių klausimais panašiai kaip oro transporto atveju, o geležinkelis. E, geležinkelio e, sektoriaus atstovai gal pasakys, kad e, pavyzdžiui, su mumis elgitės griežčiau negu su oro transporto e, dalyviais, vežėjais. Na be abejo, kai kurie dalykai yra labai svarbus, vieni sunkiau išsprendžiami, kiti lengviau, bet finansavimo klausimas, kaip aš sakiau, bus labai aktualus dalykas, ypač jeigu kalbėsime apie standardizuotą sistemą, apie bendros platformos kūrimą. Ar galime to dabar pasiekti, bent iš dalies, ko gero taip. Turime taip pat nepaviršti ir to, apie ką kalbėjome. Kalbėjome apie Europos strateginių investicijų fondą. Ko gero, tuo, juo pasinaudoti ir būtų ta unikali proga, nes finansavimas galėtų būti suteltas į e, tos sistemos sukūrimą, galėtume pasinaudoti šiuo fondu būtent, kurdami tą sistemą. Na, Pranešimo projektas yra labai rimtas pagrindas tolesniam darbui ir savo vardu ir Aldė frakcijos vardu pateiksiu pakeitimų e, dėl kai kurių tų vadinamųjų ribinių atvejų ir pasiūlysime galbūt sprendimus, kokie mūsų nuomonė būtų geriausia. Tačiau tas platus užmojis, man atrodo, yra svarbiausias dalykas. Mes kalbam apie vidaus rinką ir apie regioninės rinkas. Mes matome pirmosius ženklus e, tų svarbių pasikeitimų, kurie galėtų įvykti, jeigu būtų sulaukti deramos paramos. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Pone Kilanen, pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Mūsų aptariamas dokumentas yra ypatingos svarbos, todėl reikia, kad dirbtume kuo sparčiau. Čia mes kalbame apie integruotą bilietų pardavimo sistemą Europoje. Tai yra labai svarbus dalykas, ypač turint omenyje turizmo sektorių mūsų žemynę. Tad e, į visą tai atsižvelgti yra labai svarbu. Tikiuosi, kad rasime reikiamus sprendimus, sprendimus, kurie padės pagreitinti šį standartizacijos procesą. Tai yra reikšminga evoliucija, kuri turi taip pat e, įvykti ir mūsų mąstymę. Ne, ne viskas yra paprasta, bet e, tai yra žingsniai pirmin. Dėkoju. Ačiū. Karima Deli. Pone pranešėjau. Norėčiau atsiprašyti savo kolegos savo vardu žaliesiems žalieji ir jis pats savo vardu norėtų jums padėkoti už atliktą darbą. Šis pranešimas yra tas, kur kalbama apie visą eilę mums labai svarbių dalykų. Kai kurie iš jų mūsų supratimu turėtų būti labiau pagilinti, ar jiems turėtų būti skirtas didesnis dėmesys. Pavyzdžiui, duomenų apsauga. Tai yra ta tema, kuriai turime skirti daugiau dėmesio, nes tai išplaukia taip pat iš nuostatų susijusių su privataus gyvenimo apsauga. Ir be kita ko, svarbu, kad ES toliau kofinansuotų gyvendinamus projektus, kad būtų užtikrinta Gerė, ger, kad būtų šitas geresnis koordinavimas tarp tų atskirų projektų. Jūs apie tai kalbate priedę, o tuo tarpu uh, Mes manytume, kad reikėtų apie tai kalbėti anksčiau, parodant, kad ši praktika bus ypatingos svarbos, labai pozityvi praktika. Ačiū, ponė pirmininkė. Danke sehr, jetzt Lucy Ende. Pirmininkas, ačiū. Dėkoju. Pranešimas iš tiesų labai svarbus, sako ponė Anderson. Jis yra susijęs su kitais pranešimais susijusiu su, pavyzdžiui, tvariu judumu ir taip toliau ir panašiai. Manau, kad puiku yra tai, kad šiandien mes kalbame šio klausimu. Taip pat manau, kad kalbant apie mūsų siūlymus projektui, norėčiau paminėti 11 straipsnį, e, kur kalbam apie žmonės su negale ir su ribotomis galimybėmis judėti. Mm, ypač tie, kurie keliauja su vežimėlis. Apie, šis, apie šį klausimą buvo kalbama rugsėjo mėnesį. E, dažnai nutinka taip, kad žmonėms e, mm, sudaroma kliūčių užsisakyti e, vietas, kai jie keliauja su invalido vežimėliais. Tai yra tas klausimas, kuris turėtų būti sureguliuotas ir galiausiai išspręstas. E, tuo parodint, e, kad ES laikosi savo įsipareigojimų visiems užtikrinti transporto pasiekiamumą, kaip tai yra pasakyta jūs ankstesniuose dokumentuose. Mes e, žinome, kad kiti komitetai kalbėjo apie kreditų kortelės išlaidas, tačiau žmonėms taip pat sudaroma kliūčių naudoti tam tikras mokėjimo priemonės. Ta būtina išspręsti, kalbant apie integruotas daugia rūšio transporto bilietų sistemas. Ir, pavyzdžiui, vienais atvejais įmanoma mokėti debetinėmis kortelėmis, kitais atvejais to neįmanoma daryti. Tad šią problemą būtina išspręsti. Ir įmonės dažnai naudojasi e, tais e, visais pasiaiškinimais, kad galėtų kištis į tuos interesus, kurie yra vis, į tuos dalykus, kurie yra visuotinio intereso. Ir keleiviai turi teisę gauti informaciją, tik būtina e, pagerinti pačias transporto sistemas. Kai dėl vietos ir regionų savivaldos struktūrų, e, tie klausimai turi jiems rūpėti. Ačiū už tai, kad paminėjote klausimus susijusius su privačiu transportu. Aš nebūtinai, ir, ir jūs apie Loną kalbėjote, aš ne, nebūtinai sutinku su tais pavojais, kurie čia buvo paminėti, tačiau uh, Iš tikrųjų, labai svarbu, kad tai, ką mes paminėjome, būtų tinkamai įvertinta. Ačiū. Dėkui za su. Dėkuoju. Pone Senhalova, dėkui. Norėčiau tik išsakyti keletą savo minčių. Kai kurias iš jų jau kolegos paminėjo, labai gerai, kad mes čia kalbame apie keleivių teisės. Tai susiję ir su finansavimo aspektais. Kai kurie mm, projektai, kai kalbame apie integruotą transporto bilietų e, įsigijimą, yra finansuojami iš Europos lėšų. Pritarčiau šešėliniai pranešėjai dėl informacijos atskleidimo ir dėl to, kad ekonominės veiklos subjektai turi laikytis tam tikrų taisyklių. Taip pat dėkoju, kad buvo, dėkoju už tai, kad buvo paminėti neįgalieji ir čia turime neužmiršti taip pat senėjančių gyventojų, turime orientuotis į ateitį ir panaudoti informacinės technologijas, kurios galėtų būti naudingos. Turime nekurti naujų kliūčių kai kurioms gyventojų grupėms. Ir galiausia, kai kalbame apie skaitmeninę vidaus rinką, turime atsižvelgti į visas naujoves šioje srityje. Dėkui. Dėkoju. O. Ponas Ertug. Dėkoju pranešėjui, dėkoju šešėliniam pranešėjam. šios klausimus svarstėme ir ankstesnėje parlamento kadencijoje. Ir mūsų svarstymai buvo labai panašus, kaip užtikrinti, kad paprastas eilinis pilietis gautų pakankamai informacijos, kad galėtų pats savo kelionę pasirūpinti. Turime neišleisti šio dalyko iš akių. Labai svarbu, kad, kad žmonės patys galėtų susiorganizuoti savo kelionės. Čia jau yra pateikta kai kurių pasiūlymų, bet kol kas neturime vieningos sistemos. Kol kas kalbame apie tokį išbarstytą sistemą. Taip pat turime turėti galvoje, kad transporto veiklos operatoriai turėtų būti už tai atsakingi. Nenorėčiau čia minėti e, pavadinimų, bet žinote, kad kai kurie geležinkelių operatoriai galvoja tik apie savo uh, rolę rinkoje, užmirždami visus kitus. Manau, kad bilietai turėtų būti transporto operatorių kompetencijoje, iš pradžių nacionaliniu mastu, o po to tas turėtų, e, tas, ta jų veikla turėtų išsiplėsti ir tarp valstybinių lygmenių. Ir pakartosiu tą, ką jau sakiau anksčiau. neturėtume norėti, kad įmonės atskleistų komerciškai joms jautrę informaciją. Turėtume tik siekti, kad visa info, e, vartotojams svarbi informacija būtų pateikta, kad vartotojas įvedęs informaciją galėtų išsirinkti jam palankiausią ir geriausią maršrutą bet kad įmonės nebūtų mm, priverstos atskleisti komerciškai jautrios informacijos. Ir aišku, kad mūsų pagrindinis tikslas, kad turėtume integruotą daugia rūšio transporto bilietų sistemą. Dėkoju. sako ponas Zeli. Dėkoju pranešėjui už pranešimą. Pagrindiniai dalykai yra galėti suplanuoti savo maršrutą ir e, tvarkaraščiai. Kuo daugiau informacijos apie tvarkaraščius bei pačių bilietų pardavimas manyčiau, kad šiame pranešime turėtume skirti daugiau vietos šiem dalykam, juos geriau aprašyti, kaip planuojame maršrutą, turime turėti galvoje, kad yra tarptautinių įmonių, kurios siūlo tokias paslaugas. Galite planuoti savo maršrutą mašina, įvairiomis transporto priemonėmis, dviračiais ar netgi pešiomis. pasinaudodami ir tą informaciją, kuri yra internete. Bilietų pardavimas. Čia turėtume užtikrinti, kad nebūtų monopolio šioje veiklos srityje. Kažin ar tos vieningos bilietų pardavimo sistemos sukūrimas yra įmanomas, nes žinome iš praeities diskusijų, kad čia gali būti labai daug interesų konfliktų tarp įvairių transporto rūšių ta vieninga bilietų sistema yra sudėtingas dalykas. Gerai, kad kalbame apie šį klausimą, bet ko gero diskusijoms ir svarstymams prireiks daugiau laiko, negu kad mes galvojame. Taip pat labai gerai, kad pranešėjas neužmiršta neįgaliųjų šis klausimas dažnai būna užmirštamas, ypač tose valstybėse narėse, kurių infrastruktūros nėra pakankamai išvystytos, taigi šio klausimo irgi turime neišleisti iš akių. Dėkoju. Norėčiau pasakyti, kad ši tema yra jau sena. Mes prieš aštuonis ar devynerius metus svarstėme trečiąjį geležinkelio dokumentų paketą ir sakėme, kad turime galėti gauti informaciją apie mm, maršrutus visoje Europoje ir galėti įsigyti bilietus iš tos vietos, kur mums reikia į tą vietą, kur ketiname keliauti. Oro uosto, oro bilietų sistemas, paimkime, tokia sistema jau veikia ir nebūtinai visa informacija yra pateikiama. Informacija nebūtinai yra e, slapta, komerciškai e, jautri informacija įmonėms tai neturėtų būti pretekstas ne, nekurti tokios sistemos. Mes tiesiog norime žinoti, kiek kainuoja biletas nuo mums rūpimos vietos į kitą, į kurią ketiname keliauti. Komisija kaip sutarčių sergėtoje turėtų užtikrinti, kad informacija būtų prieinama kartais e, ne, neįmanoma visos informacijos gauti, ypač tarp valstybinių mastų. Ir kartais e, netgi e, žmonės negali įsigyti geležinkelio bilietų, nes neturi pakankamai informacijos ir yra priversti uh, E, skristi lėktuvu. Trečiasis geležinkelio dokumentų paketas e, turėjo būti įgyvendintas ir jei yra dar kokių e, negyvendinimo problemų, tai komisija turėtų paspausti valstybės narės. Netrukus suteiksime žodį ir komisijai. Taip, kaštų kainų apskaičiavimas yra vienas dalykas, bet kitas dalykas yra informacijos pateikimas keleiviam, nes keleiviai turi žinoti, kada, kur vyksta traukiniai. Jei tos informacijos jie neturės, tai e, jie nesinaudos tais maršrutais. Jei oro linijos sugeba tokią informaciją pateikti, tai kodėl geležinkelio sektorius negali to padaryti? jei oro linijų sistema veikia, tai turėtų būti tas įmanoma padaryti ir geležinkelyje. Turėtų būti kažkokia viena organizacija, kuri tą informaciją surinktų ir, ir paskelbtų, kad žmonės galėtų įsigyti pigiausius bilietus, nes oro e, pervežimų srityje tokia sistema veikia. Mes žinome, kiek kainuoja bilietai lėktuvų visoje Europoje. Žodis komisijai. Frau Kupčinska. Pronė Kupčinska. Dėkui, pirmininkė. Gerbim parlamento nariai. Norėčiau trumpai pakomentuoti pirmininko paskutinę mintį. Iš tiesų, iš tiesų tai nėra nauja problema, bet mes vis dažniau matome, kad skaitmeninių paslaugų plėtra transporte e, reiškia, jog tiek Europos, tiek viso pasaulio piliečiai turi kur kas daugiau lūkesčių ir reikėtos lūkesčius siekti patenkinti. Daugelis parlamento narių kalbėjo apie tai, kad kai kur, kai kuriuose srityse transporto, kai kuriuose valstybėse narėse, miestuose, regionuose ES yra jau pasiekta rezultatų, bet ko trūksta yra integruoto daugia e, rūšio transporto e, sistemų plėtočių stoka perkant bilietus, e, keleiviai turi turėti visą informaciją e, keliaudami. Dėl to labai sveikiname šį pranešimą, kurį parengė ponas Koch. E, tai labai svarbu, kalbu apie daug gerų šio transporto sistemas piliečiams, jos labai svarbios ir iš susitikimų su komisijos nare Bult jūs taip pat girdėjote kad jai tai aktualu, kad ji nori siekti rezultatų. Transportas keičiasi ir dabar prieiga prie informacijos duomenys apie transportą tampa labai svarbiu kūrų, kuris e, verčia transportą judėti, keistis ir daryti skirtingus sprendimus ir e, plėtotis skirtingas mobilumo sistemas. Tai yra susiję taip pat ir su vartotojais ir lūkesčiais. Pernai birželį komisija paskelbė priemonių planą apie e, daugiarūšio transporto bilietų sistemas. Mes labai džiaugiamės pranešimu, kuriame kalbama apie panašius dalykus kaip ir mūsų priemonių plane. Buvo atliktas tyrimas e, apie kelionių planuotojus įvairiomis rūšimis ir yra jų keletas šimtų ar viešasis institucijos ar operatoriai ar privačios bendrovės siūlo tokias sistemas ir matome, kad rinka tikrai yra dinamiška, norime, kad ji toliau plėtotųsi, bet tai nėra visur egzistuojantis dalykas, negalima pasinaudoti tais, tomis sistemomis e, bet kokiamis aplinkybėmis. Ne visuomet Europos piliečiai gali naudotis integruotomis daugiarūšio transporto bilietų sistemomis. Ir tai yra E, susijęs su tuo, kad dažnai trūksta patikimų duomenų, kokybiškų duomenų, nes tik tai turint tokius patikimus duomenys galima teikti geras, kokybiškas paslaugas. Ir norėčiau pasakyti Europos parlamento nariams, kad reikėtų daugiau dirbti šioje srityje ir kad tiek viešasis, tiek privatus sektorius turi dėti pastangų. Uh, Laikas labai e, svarbu pranešime. Kalbama apie informaciją ir laiką. Tai yra esminiai dalykai, bet ne visa informacija yra reikalinga veiksmingai planuojant maršrutą. E, kitas dalykas yra mm, e, dalymasis automobiliais e, sistemos, taip vadinamos, persėdimo iš, viešai, iš automobilių viešai transportą ir panašiai. Ir apie tai taip pat reikėtų skleisti informaciją, reikia galvoti, kaip sukurti sistemą, kad visa aktuali informacija būtų prieinama atitinkamiems vartotojams. Komisija, tikriausiai žinote, greitai paskelbs savo iniciatyvą apie duomenis dėl daugiarūšio transporto duomenų sistemų, apie informacijos apie tokių transporto rūšių sistemas. Ir bus kalbam apie tai, kaip galima pakartotinai naudoti tam tikrus duomenys. Tas pasiūlymas bus labai svarbus, nes mes turime užtikrinti, jog ES visoms transporto rūšims buvo taikomos e, vienodos sąlygos ir taip pat visiems e, potencialiems paslaugų teikėjams ir bus sudarytos galimybės visoms bendrovėms pasiūlyti savo paslaugas. Reikia užtikrinti, kad nebūtų informacija monopolizuojama tam tikrų veikėjų. Ponas Koch savo pranešime kalbama apie e, e, paprastą patikimą informaciją vartotojams, kuri yra pagrindas integruotos bilietų sistemos. Ir taip pat yra susijęs su keliaivių teisėmis. Bendras integruotas bilietas yra tikslas, bet apie tą tikslą kalbame gana seniai Ir labai svarbu pastebėti, kad Europos komisija, tai yra ne, ne Europos komisija užtikrins tokias paslaugas, bet mes, kaip sako pranešimų ponas Koch, turime sukurti sąlygas tokioms integruotoms e, bilietų sistemoms e, plėtuotis. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį ir į tai, kad jau tam tikri veiksmai yra taikomi, pavyzdžiui, parengėmieji veiksmai keliautojų e, konsorciumo. Tai yra tam tikri bandomieji veiksmai, e, kuri e, leis plėtoti integruotą bilietų sistemą įvairiuose transporto rūšyse. Dar keletas žodžių dėl keleivių teisių daugiarūšio transporto kontekste sutinkame su parlamento vertinimu, kad informacijos teikimas asmenims su negale riboto judumo galimybėmis yra labai svarbi tam, kad tie žmonės galėtų, kaip ir kiti, naudotis transportu ir tomis rūšimis, kurios, kurioms teikia pirmenybę. E, labai e, svarbu, kad įvairiarūšio transporto paslaugos būtų teikiamas pagal vieną sutartį, nes daugelis iš jūsų sakėte, kad tai yra vienas iš sudėtingiausių klausimų, kuriuos reikės spręsti. Ir mes 15 metais pradėsime tyrimą, siekdami pasirengdami, e, pasirengti, e, kaip spręsti klausimą, kaip geriau apsaugoti keleivius. Ir bendrosios skaitmenės žinkos e, strategijos įgyvendinimo kontekste aktualūs kai kurie klausimai dėl tarpusavio e, saveikumo ir prieigos prie duomenės, prieigos prie paslaugų tarp e, valstybinių mastų. Apie tai jūs kalbėjote ir komisija taip pat spręs kai kuriuos iš tų klausimų. Dabar grįžtame prie pranešėjo. Dėkoju. Pirmiausia, ačiū visiems, kurie įnešė savo indėlį į diskusiją. Prisimenu 2011 pasirodžiusią baltąją knygą. E, ir manau, kad ten buvo susėta dėl dalykų, kuriuos pagaliau laikas atėjo įgyvendinti. Mano pranešime nėra paminėta visų tų dalykų, todėl kad, lai, kad vietos trūksta visiems jums išvardinti, bet jūs minėjote daug dalykų. Be abejo, standartai svarbu, kaip, kokiu formatu visą tai įgyvendinti, kad neatsirastų monopolių ir kad įmonės galėtų plėtotis e, pagal egzistuojančias konkurencijos taisyklės. Buvo minėti egzistuojantis pavyzdžiai regioninėme arba e, nacionalinėme lygmenyje e, egzistuojantis. Na, transnacionalinių lygmenių kol kas tokių projektų pavyzdžių nėra. Manau, kad iš tikrųjų čia mes kalbame apie vidaus rinką, apie jos panaudojimą ir tinkamiausius sprendimus pagal jos taisyklės. Norėčiau peržvelgti tai, ką jūs paminėjote. Manau, kad esu atsižvelgęs į svarbiausius dalykus. Atsižvelgsiu į tai, ką dar šiandien išgirdau. Tikiuosi, kad Europos komisija mūsų rekomendacijas labai rimtai įvertins ir visą tai padės parengti puikų dokumentą ir priimti teisingus sprendimus. Pirmininkas, ačiū. Dėkuoju visiems dalyvausiems diskusijose ir ypatingas padėkos žodis pranešėjams. 16 balandžio tokia yra E, data, iki kada galima teikti pakeitimus. Iki 17 valandos susitiksime kito posėdžio. E, e, paskui planuos, balsuosime komitete, už 28 ir birželio mėnesį planuos, balsuosime plenardėme posėdėje. Dabar ketvirtasis geležinkelių paketas. E, tai yra uždaras posėdis, pasilikti jame gali tik komiteto nariai. Nieko asmeniško, bet tokia tvarka.